Good morning, colleagues. Um, welcome back, and I hope you. Labas rytas, kolegos. Sveiki sugrįžę. Tikiuosi, vasarą praleidote įdomiai ir gražiai. Patvirtinsime darbo tvarkę, jeigu niekas ją neprieštaraujate. Pirmiausiai Pristatysiu kalbų režimą, vertimas į danų, maltiečių, kruatų ir gėlų kalbą šiandien nėra siūlomas ir pagal 208 taisyklę dabar e, pristatysiu, kad panas Pistisinas, ekar frakcijos narys yra nominuotas e, dėl susitarimo su ES, tarp ES ir e, Islandijos. E, ponas Dijas Demera e, bus pranešėjas dėl tarybos sprendimo dėl vizų informacijos sistemos ir Bulgarijos prisijungimo prie Šengeno erdvės. Ponas Daltonas taps pranešėjų dėl e, nusikalstamų įrašų sistemos Europos ponės Argentinį rengs pranešimą savo iniciatyvą dėl stacijos Vengrijoje. Ponas Skrypė Kekar frakcijos narys rengs pranešimą dėl elektroninių mokesčių už kelių surinkimo sistemų tarpusavio sąveikumo. Komiteto nariai pritarė šiems paskirimams, taigi dabar deleguoti ir gyvendinami teisės aktai. Rūpiučio 24 dieną parlamentas gavo komisijos įgyvendinamą sprendimo projektą dėl ES veiksmų 2019 metais finansavimo iš vidaus saugumo fondo siekiant paskatinti policijos bendradarbiavimą, užkardant ir kovojant su nusikaltimais pagal ES reglamento 514-2014 nuostatas <clears throat> buvo nustatytas terminas pareikšti prieštaravimą iki 2017 rugsėjo 8 dienos šiam sprendimui. Turime pranešti, kad 11 val. prasidės elektroniniai balsavimai, taigi būkite pasirengę balsavimo korteles. Dabar trečiasis klausimas reikia patvirtinti kovo 9-27 dienos posėdžių protokolus, jeigu niekas neprieštaraujate, tai šie protokolai yra patvirtinti. Dabar ketvirtas dabar tokias klausimas, naujausi įvykiai Lenkijoje ir poveikis teisės viršenybė, kitims nuomonėmis su vicepirmininku. Francu Timmermansu. Džiugu, Francu, jūs pasveikinti, nu, paskeisti nuomonėmis dėl naujausių įvykių susijusių su teisės viršinybės principo laikymas Lenkijoje. Pristatysiu, kas įvyko iki šiol. Liepos 26 dieną komisija skelbė rekomendaciją dėl teisės viršenybės padėties Lenkijoje. Anksčiau buvo dvi rekomendacijos 2016 paskelbtos ir komisija 2016 pradėjo dialogą sausio 13 dieną, atsižvelgiant į įvykius valstybėse narėse, ypač politinės ir teisinės diskusijos susijusios su Lenkijos konstituciniu teismu ir konstitucinio teismo sprendimų neviešinimu 2016 birželio 1 dieną komisija patvirtino tinkamą nuomonę dėl teisės viršenybės principo laikymosi Lenkijoje. Po to 27 Liepos ir gruodžio 21 dieną 2016 buvo patvirtintos dvi rekomendacijos, kurios papildo Liepos 20, kurias papildo Liepos 26 dienos 2017 metų rekomendacija. <clears throat> Kaip žinote, Lenkijos parlamentas jisai patvirtino įstatymą, e, kur, kuris kelia grėsmę valdžių atskirimo principų laikymusi Lenkijoje ir e, toje rekomendacijoje vertinamas ankstesnių rekomendacijų įgyvendinimas ir Lenkijos vyriausybės veiksmai reaguojant į kylančias grėsmės. Europos parlamento lybė komiteto vaidmuo dabar yra išklausyti komisijos vicepirmininko Timermanso, pasikeisti su jo nuomonėmis ir įvertinti komisijos pasiūlymą. Taigi pirmiausia, išklausysime pirmą komisijos vicepirmininko, po to keisimės nuomonėmis. Noriu dabar iš karto pranešti, kad dirbsime pagal 206 taisyklę. Matau, kad salėje yra daug nelibė komiteto narių, taigi pirmiausia, leisime pasisakyti libė komiteto nariams ir po to elgsimės, kaip įmanoma, lankščiau, leisdami pasisakyti taip pat ir nelibė komiteto nariams. Ponas Timirmansas dabar kalbės 10 minučių, po to prašau registruotis norinčių kalbėti, koordinatoriai galės pasakyti pirmieji po jų lybė komiteto nariai, o po to nelybė komiteto nariai. Taip pat aš paprašysiu komisijos vicepirmininko atsakyti mūsų diskusijos pabaigoje į užduotus klausimus. Pusantros valandos yra skirta šioms diskusijoms. Lybė komitete tai tikrai nėra labai ilgas laiko tarpus, taigi visų kalbėsinčių po e, pono komisijos vicepirmininko, prašau nekalbėti ilgiau nei po dvi minutės. Taigi prašau dabar pradėti registruotis kalbėti, sekretariato darbuotojus rašys jūsų pavardės. Taigi, e, Francijai, prašau dabar pradėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame komitete e, kovo 22 dieną tą pačią temą diskutavome ir dabar. Aš norėčiau Jums pateikti naujausią informaciją apie tai, kas įvyko nuo to laiko po to, kai e, Lenkijos parlamentas priėmė ypatingų įstatymų įstatymą dėl nacionalinių mokyklų, dėl teismų, dėl teismų organizavimo, aukščiausiojo teismo ir nacionalinės e, teismų tarybos. Liepos pabaigoje po nuoseklios analizės Europos komisija nusprendė, kad keturi Lenkijos parlamento priimti įstatymai turės labai daug žalos e, Lenkijos teismų e, nepriklausomybė ir sukels grėsmę e, teisės viršenybės dominavimui. Dabar mes pripažįstame, kad du iš šių įstatymų jau yra vetuoti prezidento dūdos. Tačiau tas faktas, kad e, du iš keturių įstatymų yra pasirašyti, o kitų dviejų ateitis išlieka neaiški, E, mums kelia nerimtą susirūpinimą ir mes teigiame naujas rekomendacijas dėl teisės viršinybės. Pirmoji rekomendacija buvo pateikta Liepos 26 dieną. Ji papildo ankstesnės rekomendacijas ir suteikia, pa, parodo rimtą komisijos susirūpinimą dėl numatytų Lenkijos teismų sistemos reformų. Be to, kreipiamės į Lenkijos administraciją, kad būtų atkurta uh, konstitucinio teismo nepriklausomybė ir teisėtumas. Jis turi būti e, Lenkijos konstitucijos garantas. E, Lenkijos administracija šias problemas turi išspręsti per vieną mėnesį. E, Liepos 20 dieną komisija taip pat pradėjo pažeidimų procedūrą prieš Lenkiją dėl ES teisės pažeidimų. Dėl to, kad buvo priimtas įstatymas dėl eilinių teismų darbo organizavimo, tai buvo priimta uh, tą pačią dieną. Nusprendėme, e, reikalavome, kad sureaguota būtų per vieną mėnesį. Europos komisija ištiesti ir vėliau savo susirūpinimą dėl teisės viršenybės dominavimo Lenkijoje. Pateikėme tris rekomendacijas ir pradėjome pažeidimų procedūrą dėl įstatymų, e, dėl eilinių teismų. Mes e, matome, kad Lenkijos vyriausybė atsisako laita, vykdyti Europos Teisingumo teismo priimtų tarpinių priemonių dėl uh, Belovežo miško kirtimo ir Lenkijos vyriausybė paskelbė kitų priemonių dėl vadinamojo žiniasklaidos dekoncentravimo. Uh, Komisijos nariai Juvan ir Taisin nusintė Lenkijos administracijai bendrą laišką, e, kuriame buvo išreikštas susirūpinimas dėl skirtingo vyrų ir moterų pensijinio amžiaus e, tiek daug pažangos buvo padaryta vyrų ir moterų lygybės klausimų pasaraisiais metais, bet dabar Lenkija yra vienintelė ES valstybė, kuri pradeda judėti kitą kryptimį. E, Liepos 20, rūpiučio 28 dieną gavome e, atsakymą į pirmąją rekomendaciją. Prieš atsakydama Lenkijos vyriausybė du kartus reikalavo daugiau paaiškinti mūsų išreikštą susirūpinimą. Ir mes e, tą paaiškinimą iškart suteikėme. Vis dar analizuojame Lenkijos atsakymą labai atidžiai, tačiau iš Lenkijos žiniasklaidos pareiškimų jau galiu uh, pasakyti, kad Lenkijos vyriausybė neketina imtis jokių konkrečių priemonių, kad būtų išspręstos komisijos paminėtos problemos. Mes savo analizėje suteiksime dėmesį visus Lenkijos vyriausybės išdėstus argumentus. Ir dabar aš e, galiu tik pristatyti kitus komisijos veiksmus, apie tai turėsime dar kalbėti ir komisijos kolegijoje, anksčiau ar vėliau ir tarybai turėsime tą pristatyti. Bet dabar aš norėčiau išsakyti bendrų pasabų apie mūsų poziciją. Mes labai daug puslapių skiriame tam, kad detaliai išvardintume tai, kas mums atrodo problematiška. Tai padarėme itin kruopšiai. E, politiškai aš galiu pasakyti, mes teisės viršenybę vertiname labai griežtai. Mūsų išreikštas susirūpinimas uh, E, yra reiškiamas ir Venecijos komisijoje, ir Junktinėse tautose, ir aukščiausiųjų teismų tinklų, ir advokatų e, tinklo, ir nevyriausybinio organizacijų, ir daugelio kitų organizacijų. Gegužės 16 dieną bendrų reikalų taryboje vyko labai plati diskusija ir plačiai buvo pritarta, kad teisės viršenybė yra mūsų visų ES institucijų ir valstybių narių bendras interesas. Labai didelė dalis valstybių narių paremė Europos komisijos vaidmenį ir pastangas spręsti šias problemas. Valstybės narės kreipėsi į Lenkijos vyriausybę, kad būtų atnaujintas dialogas su komisija, stengiantis išspręsti neišspręstas problemas ir mes stengiamės, kad bendrųjų reikalų taryboje bus pateikta reikalinga naujausia informacija. E, tarp kitko, aš Lenkijos ministrus pasikviečiau, kad jie atvyktų į Bruselį ir šias problemas aptartų kartu su manimis. Oficialaus atsakymo negavau, tačiau vėlgi žiniasklaidoje mačiau, kad keturi ministrai, pas, atsiprašau, užsienio reikalų ministras pareiškė, kad nemano, jog verta atvažiuoti su mumis diskutuoti. Taigi dialogą organizuoti gali būti sudėtinga. Bet aš galiu pasakyti, kad mes esame e, nusiteikę su jais bendrauti, esame e, E, pasirengę su jais kalbėtis, kada tik jie panorės. Šis parlamentas, tiesiog išrinktas Europos parlamentas, taip pat atlieka labai svarbu vaidmenį ir toliau jis toks išliks. Jeigu jūsų parlamentas e, teigia, atliekantis pamatinį vaidmenį, tai jis pirmiausia turi paremti ES vertybės, jas įtvirtinti. O Lenkijos vyriausybė keletą kartų yra sakusi, kad jai šios problemos netrodo rimtos, kad ji laimėjo rinkimus ir tenkina žmonių valią. E, be to, Europo, e, Lenkijos vyriausybė pradeda abejoti Europos komisijos legitimumu, teisotumu ir net kvesionuoja kitų valstybių narių veiksmus. Žinoma, mes manome kitaip. Mes visuomet teigiame, kad mūsų bendras tikslas nėra pritaikyti sankcijas ar septintąjį straipsnį. Priešingai, mes norime tikro konstruktyvaus dialogo, kad e, su, išspręstume teisės viršenybės problemas e, Lenkijoje. Tačiau taip pat mes reiškėme ryštą pasinaudoti visomis mūsų turimomis priemonėmis, kad apsaugotume sutartis, kaip kad numatyta ir kaip tai reikalinga. E, Mes esame toliau pasirengę dalyvauti dialoge, mes toliau esame pasirengę ieškoti konstruktyvių sprendimų. Tačiau tuo pat metu mes Europos komisijos viduje su valstybėmis narėmis, taryboje ir čia parlamente privalome kalbėti apie naujai susidariusią Lenkijos padėtį. Kodėlgi mes šios šalies nenorime apleisti, tai yra susijęs su dviem pagrindinėmis problemomis. Pirmiausia, teisės viršenybė yra nebejotina vertybė tai yra mūsų esmė, tai yra mūsų europiečių tapatybės neatsiejama dalis. Teisės viršenybė yra pagrįsta demokratija. Tačiau antras dalykas mes turime kalbėti ir apie ES funkcionavimo principus. Pirmiausia, vidaus rinka. Vidaus rinka iš tiesų galės funkcionuoti, jeigu vyriausybės tarpusavėje vienos kitą pasitikės, jeigu ekonomikos veikėjai, piliečiai vieni kitais pasitikės, jeigu bus pasitikima galimybėmis vykdyti verslą ES, o iškilus konfliktui mes visi esame lygiaverčiai prieš įstatymą ir mes visi turime teisę e, kreiptis į nepriklausomus teismus. Kaip žinia, nacionaliniai teisėjai yra ES teisėjai, jie gyventina tiesiog ES teisę. Be to, jie turi tiesioginį netrukdomą, tiesioginį netrukdomą prieigą prie Europos teisingumo sistemos tai nefunkcionuos, jeigu ta prieiga bus blokuojama, nes atsiras politinių filtrų, kuriuos E, pritaikys nacionalinės vyriausybės. Teismų nepriklausomybė yra būtina tam, kad pati ES sistema funkcionuotų. Turime pasikliauti tuo, kad ES nacionaliniai teisėjai yra Europos lygio teisėjai. Jeigu su tuo nesutiksime, grįšime prie e, tos padėties, kai teismų sprendimus nulems e, centrinio partijos biuro uh, skambučiai turime pasakyti, kad nacionalinių teismų nepriklausomybė yra būtina valstybių narių bendradarbiavimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Pakanka paminėti abipusio pripažinimo principą. Kalbu apie nacionalinius teismų sprendimus, kai, pavyzdžiui, kalbame apie Europos e, arešto orderį arba e, pirmąjį Briuselio reglamentą. Be abejo, be abejo, e, nacionalinė demokratiškai rinkta vyriausybė savo ruoštų laisvai gali gyvendinti teismų reformas. Europos komisija nekvesionuoja e, Lenkijos vyriausybės e, teisę e, vykdyti teismų reformą. Ne to mes. Ne apie tai mes kalbame, tačiau mes konstatuojame, kad teismų reforma turi gerbti teisės viršenybę. Tai yra pagrindinė vertybė, kurią visos valstybės narės uh, apsijėmė, kai jos pasirašė ES sutartis ir jas ratifikavo. Visi, kas gyvena ES, turi teisę naudotis nepriklausoma nacionalinio ir Europos teismų sistema ir nusipelno laisvų teismų be politinio įsikišimo. Kaip aš jau sakiau, Europos komisijoje bus kalbama apie tolesnius žingsnius, todėl dabar man bus labai įdomu išgirsti, ką jūs apie tai manote. Teisės viršenybės išsaugojimas yra visų ES institucijų ir valstybių narių uh, bendra atsakomybė. Be abejo, aš ketinu šį klausimą aptarti ir ministrų taryboje, kaip kad sutarėme gegužės mėnesį, aš turėsiu jiems pateikti ataskaitą. Nuo baigdamas aš noriu padėkoti Jums, ypač jūsų komitetui ir e, komiteto nariams už tai, kad nuolat yra stengiamasi išlaikyti teisės viršinybę ES. Ir dėkoju už tai, kad remiate komisijos veiksmus dėl, veiksmų, dėl padėties Lenkijoje. Ačiū. Labai dėkoju. Dėkoju da, Jums, vicepirmininkė, ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs labai glaustai išdėstėte situaciją. Dabar jau visi norintys pasisakyti užsirašė, jų yra nemažai ir tai yra suprantama. Taigi aš norėčiau paprašyti visų elgtis tvarkingai, nuosekliai, nes, me, nes panašu, kad visi komiteto nariai užsirašė pasisakyti. Ir be abejo, aš bandysiu atsižvelgti jūsų nuomonę, bet aš pirmiausia, da, norėčiau pasakyti, kad aš norėčiau paprašyti koordinatorių kalbėti po nelgiau nei po dvi minutės. Ir po koordinatorių pasisakymų da, komisijos vicepirmininkas galės atsakyti į jų klausimus. Ir po to mes suteiksime galimybę komiteto nariams pasisakyti. Visi, kas norėjo užsirašyti, jau užsirašė ir daugiau užsirašyti nebėra įmanoma. Uh, Taigi dabar koordinatorė, ponė Metsel. Dėkoju ir taip pat dėkoju komisijos atsipirmygų už tai, kad pas mus atvykote. Aš noriu pabrėžti, kad situacija Lenkijoje mūsų visus neramina. Tai nėra pirma mūsų diskusija apie teisinės valstybės principą Lenkijoje ir panašu, kad tai nebus paskutinė tokia diskusija. Popiežius Jonas Paulius II ir Solidarno judėjimas suteikė žmonėms viltį kad e, demokratija įsigalios, įsitvirtins ir mes e, e, prisiminame tų žmonių akis ir jie nori, kad jų viltis nepranyktų, kad ją galėtų turėti ir jų vaikai. Ir uh, Ir mes e, e, kartu su Lenkija esame vienoje Europos Sąjungoje. Mes turime bendrą rinką, bendrą politiką ir bendras vertybės. Ir Europos Sąjunga turi apginti tas vertybės. Ir todėl mes turime apginti teismų Lenkijoje nepriklausomumą. Ir komisija visiškai teisingai priėmė rekomendaciją Lenkijai. Visiškai teisingai komisija gina mūsų vertybės ir gina Lenkijos žmonės. Aš žinau, kad Lenkijos vyriausybė kvestionuoja komisijos įgaliojimus priimti tokias rekomendaciją. Ir mes žinome, kad tai yra netiesa, bet Lenkijoje vis dėlto yra teigiama, kad Europos komisija tiesiog kišasi į Lenkijos vidaus reikalus ir tai yra populistiška, ir tai yra pavojinga ir neteisinga. Komisija turi reaguoti, kai teisinės valstybės principų iškyla grėsmė. Ir visiškai teisingai Europos komisija pasielgia. Ir kaip ir buvo pasakyta, įstatymus dėl, teis, dėl aukščiausio teismo ir teisėjų tarybos prezidentas vetavo po to, kai šalyje sukilo masiniai protestai, bet mes žinome, kad darbas su tais įstatymais vis dar tęsiamas. Ir jūs minėjote ir kitus įstatymus, kurie kelia susirūpinimą. Ko mes galime tikėtis toliau? Ar kaip reaguos Lenkijos valdžios atstovai? Ar jie bendradarbiaus? Turime tikėtis, kad jie vis dėlto bendradarbiaus su jumis, nes kitaip iškils grėsmė mūsų politiniam pro projektui. Dėkuoju, ponė Sipel. Dėkoju ir dėkoju Jums už tai, kad ši diskusija šiandien vyksta. Aš norėčiau išsakyti kelias pastabas. Aš manau, kad nuo to laiko, kai mes visi pradėjome kurti Europos Sąjungą, mes e, e, rėmėmės principu, kad be abejo visos valstybės narės laikysis mūsų taisyklė, taisyklių ir gerbs mūsų vertybės, laikysis pasirašytų sutarčių ir kad uh, uh, laikysis sutartise nurodytų vertybių. Mums atrodo tai savame suprantama. Ir gal todėl. Tais atvejais, kai valstybė narė nesilaiko tų vertybių, mūsų galimybės kažką pakeisti yra menkos. Ir e, čia reikia. Čia reikia kalbėti ne vien apie tai, kad yra susirūpinusi Europos komisija, Europos parlamentas, bet ir apie tai, kad ir Lenkijos žmonės taip pat yra susirūpinę. Bet ką mes galime padaryti, kai valstybė narė nesilaiko mūsų taisyklių, tų taisyklių, kurias e, jį pasirašė ir ir kurių įsipareigojo laikytis. Mes turime be abejo įvairias procedūras, bet tos procedūros užtrunka. O situacija tuo metu keičiasi. Mes turime ir septintąjį straipsnį, bet ilgą laiką septintasis straipsnis buvo patikimas kaip labai pavojingas. Taigi tam tikrąją prasme mūsų rankos yra surištos ir mes negalime tikrai labai aiškiai reaguoti. Ir aš manau, kad svarbu yra pasakyti, kad pirmasis mūsų žingsnis reaguoja į tokią situaciją, yra draugiškas, drau, draugiškos pastabos apie tai, kad kažkas neveikia kokio nors valstybėje narėje. Ir aš nežinau, Ar mes visi žinome, ką reikėtų daryti toliau? Jei į mūsų pastabas nebus sureaguota, tai mes, mes turėtume surasti kažkokią kitą būdą kažkaip paveikti situaciją, negaiždami savaičių ir mėnesių. E, merci, monsieur le président. E, Panas Jurek, dėkoju, ponė Pirinkė. Pane pirmininkė, jūs kalbėjote apie Europos vertybės. Tačiau jūs ne, nepasakėte, kad šiandien mes taip pat minime ir 37-asias e, laivų statybų darbuotojų e, streiko metinės. Ir tai e, buvo labai svarbus įvykis, kuris pakeitė ne tik Lenkijos, bet ir visos Europos e, likimą. Pone pirmininkė, jūs visiškai teisingai galite turėti da, e, savo uh, nuomonę, da, kuri yra kitokia nei Lenkijos vyriausybės, jūs lemia beje ir Lenkijos opozicija. Ir uh, Bet jūs turite nepamiršti, kad jūs galite elgtis tik tai savo įgaliojimų ribose. Europos komisija kaltina, gali kaltinti bet kokią valstybę narį. Narė Lenkiją, Čekiją, Vengriją, Niderlandus, kad ji pažeidinėja antrajame straipsnėje nurodytas vertybės. Ir Po to jūs galite tvirtinti rekomendacijas. Bet jūs turėtumėte suprasti, kad vieningos nuomonės dėl, to, dėl situacijos Lenkijoje nėra ES. Aš bendravau su kolegomis Vengrijoje ir jie taip pat teigia, kad jie mano, kad jų konstituciją privalau gerbti, lygiai taip pat, kaip mes manome, kad Lenkijos privalių, konstituciją reikia gerbti. Pavyzdžiui, kai kalba eina apie ankstyvai išeimą į pensiją. Jūs sakote, kad tai yra e, diskriminacija. Jūs kalbėjote apie konstitucinį teismą. Bet konstitucinis teismas 2010 metais nusprendė, kad kiekvienas gali pas, išeiti, pasitraukti anksčiau laiko į pensiją. Tokią teisę turi ir moteris. Taigi prašau mums nepriminti apie komunizmo laikus. Mes jų komunizmo atsikratėme ir tikrai nenorime sugrįžti prie tų laikų, kai mums buvo nurodinėjama. Pone Grisbek. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos vicija pirmininkė. Kolegos be abejo kalbės apie situaciją Lenkijoje, apie tai, kad jie yra susirūpinę, bet kartu kalbės ir apie tai, kad e, esame ir šiek tiek e, šiokios tokios vilties dėl to, kad situacija pas, e, pasikeis. Aš norėčiau padėkoti ponui Timmermans už tai, kad jis pas mus atvyko. Ir tai parodo, kad europiečiai yra susirūpinę dėl to, kas vyksta. Ir Jūs siūlote tęsti protingą, racionalų dialogą, ieškant sprendimo. ir Europos komisija yra sutarčių sergėtoja ir ES turi rūpintis visais savo piliečiais, visose valstybėse narėse ir turi apginti taip pat ir ES kolektyvinę tapatybę, kuri yra pagrįsta mūsų vertybėmis. Ir Pirmiausia, mes išsakome savo susirūpinimą, po to pradedamas dialogas, po to naudojamos yra priemonės, kurios yra nustatytos sutartyje. Ir mums atrodo, ir aš kalbu gal šiek tiek emocingai, ir Bronislavas Geremekas e, yra labai, kaip ir aš, labai susirūpinęs, labai nuliūdęs dėl to, kas vyksta šiuo metu Lenkijoje, dėl Lenkijos vyriausybės siunčiamų signalų. Ir uh, panašu, kad jis nori pasakyti, vyriausybė nori mums pasakyti, kad mes tiesiog priešinamės žmonių valiai, bet tai yra netiesa. Ne, ba, mums visiškai nerūpi. Ta, užsimti kažkokią nereikalingą diskusiją, įrodyti, kad esame teisūs. Ne, mums rūpi apginti tai, kas rūpi visiems europiečiams. Ir aš norėčiau Jums pasakyti, kad bet kuriuo atveju parlamento nariai bals, balsų daugumą Jūs parems, nes mes norime apgauti, mes norime apginti teisinės valstybės principą, taip kaip to norėjo Bronislav Geremek. Dėkoju, ponė Spinelė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad aš pritariu Europos komisijos iniciatyvai ir aš turiu kelis klausimus jums. Pirmiausia, pirmasis klausimas yra gal susijęs su tuo, kad neteisingai yra suprantama, kas yra Europos Sąjunga. Ir tą sakau, perskaičius Lenkijos vyriausybės reakciją į Europos komisijos rekomendaciją pirmadienį. Lenkijos vyriausybė teigia, kad teismų reforma yra reikalinga todėl, kad ji atspindi piliečių socialinius lūkesčius ir jų e, savo e, tautinės tapatybės e, suvokimą. Aš kažko nesuprantu. Narystė Europos Sąjungoje yra pagrįsta yra teisinės valstybės principų. Teisinės valstybės principas e, nėra konkretus, kaip jūs ir sakėjote. Tai yra, sakėte, tai yra, tai yra socialinių lūkesčių o, išreiškimo sistema. Taigi, man atrodo, kad čia yra toks labai svarbus e, o, da, o, nesusipratimas įsivėlęs. Ir antras dalykas – Komisija išdė, išdėstė savo poziciją visiškai teisingai. Ir e, mes žinome, ką sakė Višigrado valstybė savo susitikime. Ir paskui ir dar vienas dalykas, septintasis straipsnis, ar vien jo pakaks? ir ar pritars dauguma tam, kad jis būtų panaudotas. Ir aš noriu jūsų paklausti, ar mes turime kitų kokiu nors priemonių, kurių galėtume imtis. Ir baigdama, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą ginant mūsų nepaprastai svarbės vertybės, ponės Argentinė. Ponas Argentinė, ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti kolegą su solidarumo e, jubiliejumi 1980 metų rugsėjo mėnesį. Ir tie įvykiai e, taip pat buvo susijęs su siekiais sukurti tinkamai veikiančią teisinę valstybė. Komisijos narė, aš visiškai pritariu jūsų e, situacijos Lenkijoje vertinimui. Noriu pasakyti dar kai ką. Teisingumo teismo sprendimų e, nepaisimas <clears throat> yra e, visiškai neprimtinas dalykas pabėgėlių nepriėmimas iš Čečienijos, e, Lenkijos, Baltarusijos pasienyje taip pat kelia didelį nerimą, kaip ir elgesys su žurnalistais. Klausimas, ar tokiu būdu sistemingai yra mažinamas e, teisinės valstybės galios. Šiame kontekste turime kelti klausimą, ar vykstantis dialogas yra pakankamas ir ar jis apskritai vyksta ir e, ar e, apskritai mūsų e, dialogo pasiūlymai neatriša Lenkijos vyriausybė Varšuvoje laisvesnių rankų įmantis dar didesnių permainų. Po nu, kai kurių oficialių Europos Sąjungos pareigūnų, tarp jų ir pono Junkerio pareiškimų, panašu, kad kelio atgal nėra. Panašu, kad dialogas e, pamažu jau baigėsi ir mes turime aiškiai suvokti, kad nebelieka laiko mums, nes e, tas laikas tik tai e, yra laiko dėlsimas ir naudingas Varšuvai. Ponas Vimber. Ačiū. Pirmininkė, mes labai daug čia girdėjome kalbant. Ir aš e, man, noriu paklausti, kurgi mes einame. Gerai, kad komisija teikia rekomendacijas, bet kartais juose naidama per daug toli ir Lenkija pradedama tiesiog e, engti. Lenkijos klausimas turi būti sprendžiamas Lenkijoje, Lenkijos žmonių. Tai kurgi yra riba tarp ES ir Lenkijos? Man atrodo, kad čia jau nueita per daug toli iš ES pusės. Aš tik tiek ir norėjau pasakyti, bet aš visiškai pridariu kolegoms iš Lenkijos, kurie ką tik pasisakė. Okay, colleagues, um... Kolegos. Komisijos vicepirmininkas uh, yra pasirengęs uh, išklausyti ir kitus klausimus, nes visi elgesi labai drausmingai. Taigi, e, Laikykitės drausmės ir toliau ir komisijos narys galės atsakyti daugiau klausimų. Barbara Drysbek, prašau. Pan pirmininkė, man susidaro įspūdis, kad ne visi žino, kad Europos parlamentas 2005 metais e, Rūpiučio 31 dieną paskelbė e, Laisvės ir solidarumo diena dėl e, Lenkijos e, piliečių veiksmų tuo metu. Taigi tai yra ne tik Lenkijos, tačiau ir visos Europos šventė, ponė Jūrokai. Dabartinė situacija liūdija, kad Lenkijos visuomenė neatsisakė laisvės ir e, teisingumo idėjų. Liepos mėnesį daugiau nei 200 Lenkijos miestų gatvėse žmonės protestavo dėl e, teismų negerbimo, dėl dabartinės Lenkijos vyriausybės veiksmų. Visi protestuotojai priešinasi valdžios mėginimams e, keisti Lenkijos demokratinę santvarką. Ponas e, Timirmanas pasakė, kad Lenkijos vyriausybė jokių konstruktyvių pasiūlymų, kaip keisti situaciją, neteikia, netgi atsisako sustikti su Briuselio pareigūnais. Noriu paklausti, ar jūs nemanote, kad Jaroslavas Kačinskis, kurio koncepcija šiuo metu įgyvendinama dėl, teisų, dėl Konstitucijoje teismo ir kitų teismų yra šiuo metu įgyvendinama, nemano, kad iš esmės Lenkija turėtų peržiūrėti savo santykius su Europos Sąjunga. Galbūt būtų naudinga jums e, betarpiškai susitikti su Jaroslavu Kačinskiu ir aptarti šį klausimą, o ne kalbėti su jo vyriausybės ministrais. Ponas Ponė, prašau. Boni. E, I will speak Polish. Dzisiaj jest rocznica. Lenkiškai kalbėsiu. Šiandien e, sukanka 80 metų e, rūpiučio mėnesio solidarumo įvykių metinės, kuomet e, Lechas Valensa pasirašė tinkamą pareiškimą Lenkijos Gdansko austadarbininkų vardu, tačiau dabartinės Lenkijos vyriausybės veiksmai paprasčiausiai stumia Lenkijos, Lenkiją iš Europos ir uh, drebina jos demokratijos pamatus. Aš noriu padėkoti komisijos vicepirmininkui Timermansui už jo pasirengimą dėrėtis su Lenkijos vyriausybė nuolatinės grėsmės, <clears throat> kurias komisijos vardu pristato ponas Timermansas demokratijai Lenkijoje, nėra tik jūsų nuomonė. Milijonai Lenkų mano taip pat ir dešimtis tūkstančių, kurie e, protestavo Lenkijos gatvėse šių metų Liepą, tarp jų labai daug žmonių, siekiant apginti konstituciją, teismų nepriklausomumą, teisėjų nepriklausomumą, buvo surinkta didžiuosiuose ir mažesniuose miestuose. Žmonės sustoja iš šviesos grandinę. Taigi noriu paklausti, kaip jūs įsivaizduojate tolesnės procedūras pagal 7 straipsnio pirmąją dalį, atsižvelgiant į Lenkijos vyriausybės veiksmus nukreiptus į Konstitucinio teismo nepriklausomybės panaikinimą, e, atimant iš jo teisės vertinti įstatymo atitikimą Konstitucijai. Kaip vertinate Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimą dėl komisijos vertinimo susijusio su teisinės valstybės principų laikymusi Lenkijoje? Ar komisija imsis tolesnių veiksmų perdodant šį klausimą Europos teisingumo teismui, kaip buvo žadėta tam, kad pastarasis įvertintų Lenkijos teismų ir teisėjų nepriklausomumo padėtį. Ponas ir ponai, kuriant solidarumą ir kovojant už solidarumą, mes e, Lenkijos gatvė, gatvėse šaukiame, nėra laisvės be solidarumo. Šiandien mes e, sakome, kad nėra laisvės be teisės viršenybės. Ponas Lopės Agila, prašau visų kalbėti neilgiau nei po dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Daugelis mūsų nuo 2008 metų atkreipiami dėmesį į tai, kad Europa yra patekusi ne tik į ekonomikos ir finansų krizę, tačiau taip pat ir į politinę bei vertybių krizę, kalbant apie vienybė Europos Sąjungoje, parlamentas pasmerkė grįžimą atskirose valstybėse narėse prie nacionalizmo, kai po rinkimų kai kuriuose valstybės narėse tos tendencijos dar labiau sustiprėjo. Kai kurių šalių vyriausybės dabar pasisako prieš Europos vienybę. Dabar bandoma šią diskusiją nukreipti kitą nepolitinę linkme. Mums bandoma prieštarauti, taip pat kaip ir nepriklausomoms organizacijoms, tokiams kaip Venecijos komisija arba Europos taryba arba Europos teisėjų taryba, visos šios organizacijos vieningai pasmergė teismų reformą, įvertinamos ją kaip kenksminga žalinga demokratijai. Galima pradėti starties pažydimo procedūrą, jis už, jį užtruktų labai ilgai, o puikiai žinome, kad septintojo straipsnio nuostatos veikiausiai niekada nebūtų pasitelktos dėl atitinkamo jėgų santykio. Vadovų taryboje, taigi mes remiame jūsų pastangas, nedėlsant pradėti procedūrą starties pažymą, tačiau taip pat ir pradėti procedūrą pagal septintąjį straipsnį. Mes to nuolat reikalavome po to, kai e, valstybėse narėse buvo pradėtos vykdyti tokias e, nieko gero nežadančios reformos, taip pat ir Lenkijoje. Tai yra geriausias pavyzdys, ponė Vikstram. Aš manau, kad šiandien turėtume pasiūsti aiškę žinę apie tai, kad Lenkijos vyriausybė puikiai pasidarbavo, kad sugriautų teismų nepriklausomumą ir pakenktų pagrindinėms žmogaus teisėms. Turime aiškiai pasakyti kartu su komisija, kad kovosime už šias teisės ir vertybės iki pabaigos, kadangi vyriausybė dabar nusigrėžė nuo visų mums brangių dalykų. Visuomet, kai diskutavome apie žmogaus teisės, aš remiuosi literatūra. Ir dabar pacituosiu vieną rašytoją. Jis sakė, kad e, aš nepasitikiu tikėjimų doktrinomis, ideologijomis ar institucijomis. Aš galiu tik tai remtis pačiu savimi. Tačiau aš buvau Lenkas, gyvenantis Lenkijoje, kvieptas lenkiškumo, todėl aš turiu pažvelgti giliau į save patį, būdamas toje vietoje, e, kuri e, nebūtinai yra lenkiška, tačiau yra ta vieta, kurie gyvena žmonės. Aš manau, kad reikia pagalvoti apie tai, kas yra žmogiška, kas yra humaniška. Ir mes kartu su komisija dėsime visas pastangas, kad tą žmogiškumą ir humaniškumą rasime. Thank you, Mr. Engel, please. Ačiū, ponas Engel. Thank you, Claude. The, uh, the interesting thing, th uh, thing seems to me to be that um, Europeans. Labai įdomus dalykai, man atrodo, kad uh, europiečiai ir mes, Europos parlamentas, uh, nebejotinai gerbėme solidarumo judėjimo pasiekimus ir istorinę reikšmę. Tuo tarpu Lenkijos vyriausybė uh, negerbė solidarumo ir jo lyderių pasiekimų. Dabartinės uh, Lenkijos vyriausybės projektai yra smerktini. Ir Lenkijos vyriausybė sako, kad vadovaujasi e, žmonių mandatu. E, kiek žinau, iš 50 procentų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų 37 pasisakė už juos. Taigi tik šeštadalis Lenkijos rinkėjų pritarė šios vyriausybės ateimui valdžią. Ir aš nemanau, kad tie žmonės uh, norėjo kitus penkis asmenys iš šešių uh, paversti įkaitais. Gerbiamas vicepirmininkė, dabar mums iškilo tokia problema, kokią mes matėm nuo pat pradžios. Vengrijoje tas pats buvo, išskyrus vieną išimtį ir vieną nedidelį skirtumą. Uh, E, vengrai vis tik e, elgesi taip, kad e, santykis su mumis išliktų. Mes jiems pasakėm, kokios yra raudonos linijos ir pareiškime, kad jos buvo peržintos. Tuo tarpu Lenkijos vyriausybės to nedaro. Lenkijos valdžia tiesiog nekreipia dėmesio ir jokio dialogo negali būti. Aš manau, kad jūs labai teisingai pasakėte, kad yra išnaudotos visos dialoginės priemonės. Beliko vienas dalykas, viena įmanoma priemonė Aš nemanau, kad septintasis straipsnis bus stebuklingas sprendimas. Tačiau jeigu mes nepasinaudosime savo turimą paskutinę priemonę, tai mes tiesiog galime iš karto atmesti bet kokias diskusijas su Lenkija ir Vengrija, nes niekas mūsų rimtai nebevertins. O mesgi norime, kad būtume rimtai vertinami. Tad belieka panaudoti septintąjį straipsnį, paskutinę galimybę ir kreipkite į tarybą, kad taip įvyktų. Esu tikras, kad Europos komisija sureaguos į jūsų konkretų klausimą dėl septintojo straipsnio. Toliau ponas Biden, Weidenholzer. Ich finde die Position der Aš e, manau, kad komisijos pozicija yra tikrai verta ypatinga dėmesio, yra keista, e, nes komisija yra sutarčių sergėtoja. Aš norėčiau, kad įlaikytų tokios pozicijos ir kitose sritise. Lenkijos vyriausybė gyvena paralelinėme pasaulyje, e, kuriame jie save izoliavo. Lenkijoje kovojama su liberalizmu, daug dėmesio skiriama nacijai istorijai, e, tačiau e, tie veiksmai nėra susiję su klausimais, dėl kurių demonstruoja Lenkijos piliečiai kiekvieną savaitę gatvėse. Mes turime aiškiai pasakyti, kad kiekviena valstybė narė dalyvauja Europos bendrai teisinėje sistemoje ir privalo laikytis Kopenhagos kriterijų, nes visi pasirašė po šiais kriterijais įstodami į ES, todėl mums negali būti vis vien, kas vyksta Lenkijoje, nes Lenkija yra svarbi sudėdamoji Europos dalis. Esminės svarbos noriu pasakyti, kad be Lenkijos e, Europa atrodytų labai menkai, todėl mes turime pasakyti ir parodyti Lenkijos žmonėms, kad girdime jų protestus gatvėse ir turime visas dėti pastangas, kad e, į tos protestus būtų atsižvelgta. Žinoma, mes e, ir toliau turime siekti dialogo, tačiau mm, egzistuoja ir tokios situacijos, kuomet kita pusė dialogo nenori ir panašu, kad mes pasiekėme jau tokį etapą, e, tokį tokią ribą, kurią peržengus jau nėra kelio atgal ir aš manau, kad pribrendo laikas ištraukti septintojo straipsnio kortą ir pasinaudoti jo nuostatomis. Ačiū ponė Timermans už e, jūsų atsidavimą, jūsų kalba buvo puikiai. Taip sakau ne todėl, kad mes esam draugai, o todėl, kad aš labai gerbiu jūsų žodžius ir e, tai, kaip jūs suprantate Lenkijos padėtį ir mentalitetą. Pagrindinis dalykas, mano nuomonė, yra suvokti, pamatyti, kas įvyko Lenkijoje šią vasarą. Mane labai nuliūdino tai, kas ten dėjosi šią vasarą. Galiu didžiuotis, Lenkijos vyriausybė priklauso Višegrado grupiai tačiau nesididžiuoju. Labai dažnai aš esu Lenkijos pusėje ir dar galiu pakartoti, kad, pakartoti, kad labai daug kartų pasisakiau prieš bet kokias sankcijas Lenkijos vyriausybės atžvilgių. Tačiau šiandien, kai kalbam apie solidarumo judėjimą, apie devintąjį dešimtmetį, Galiu tik pakartoti kolegoms iš Lenkijos, kad aš pats esu iš Čekoslovakijos. Mūsų patirtis su Lenkija yra kitokia. 1968 metais rūpiužio 23 dienos invazija. Lenkijos kareiviai žudė Čekijos, Čekoslovakijos žmonės gatvėje. Ir aš šiuo atveju, kolegos, štai ką noriu pasakyti. Džiaugiuosi dėl to, kas vyko 90-ame dešimtmetyje, bet negaliu pasidžiaugti dėl to, kas įvyko 1968. Tada mes uh, praradome demokratijos principus ir praradome galimybę užmėgsti bet kokį dialogą. Jeigu tai bus ir dabar, Lenkijos vyriausybė bus išsumta iš demokratijos principų. Merci, Monsieur le Président. Je, je voulais vous remercier, Monsieur Timmermans, de, de votre action. Labai ačiū, ponė Timermans, dėkoju uh, už jūsų ryštingumą ir už tai, kad ryštingai ginate pagarbą, žmogaus, uh, pagarbą teisės viršenybė Europoje. Ir mes turime ją ginti visomis įmanomis turimomis priemonėmis. Aš pritariu didžiai daliai kolegų pasisakymų apie tai, kaip įvykiai toliau klostysis ir apie tai, kokią grėsmę kelia uh, įvykiai Lenkijoje demokratijai. Aš taip pat noriu labai aiškiai pasakyti, Europos parlamentas turi kovoti už teisės viršenybę. Aš e, turiu bendro pobūdžio klausimą. E, prieš kelis mėnesius lankiausi Lenkijoje ir labai atidžiai klausiausi, ką sakė eiliniai Lenkai ne tik nevyriausybinės organizacijos, ką jie galvojo apie demokratiją, apie Europos idėjas, apie Europos Sąjungą. Ir aš pastebėjau, kad labai daug kas pasisakė prieš Lenkijos vyriausybę ir pasakė už e, Europos Sąjungą. Taigi dabar kai kalbate apie institucinės priemonės, ar jūs galvojate apie pačių Lenkų požiūrį į Europos idėją, į Europos principus ir ką būtų galima padaryti, kad tokiems žmonėms galėtumėm padėti? Pane Intvel. Yes, you, Chair. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos nariui. Pritariu jo žodžiams. O dar labiau džiaugčiausi, jeigu būtų imtasi veiksmų, atkuriant teisės viršenybę Lenkijoje, nes man atrodo, kad mes turime imtis veiksmų. Neužtenka tik tai e, pasirūpinti, kad teisės viršenybė dominuotų visoje ES. Europa turi tapti moraliniu autoritetu visam pasauliui. Tie, kurie sako, kad ES tokio autoriteto ar kompetencijos neturi, galiu pasakyti, kad jie neteisūs. E, ES teikimo sutartyse E, kurias pasirašė Lenkija. Antrajame straipsnėje yra viskas parašyta. Tai yra pirmas konstruktyvus e, straipsnis e, sutartyje. Visa kita išplaukia iš jo. Ir čia mes nekalbame apie sutarčių įgyvendinimą ar jų vykdymą. Čia mes kalbame apie Lenkijos žmonių teisių apginimą, nes jų teisės yra pažeidžiamos. Nekalbame tik apie teismus. E, Judith Sargentinė jau kalbėjo apie prieglopščių siekiančiųjų problemas ir miškų kirtimą. Bet aš norėčiau paminėti ir moterų teisės, susirinkimų laisvės problemas, žiniasklaidos e, laisvės apribojimus, aišku, e, akademinio pasaulio laisvės apribojimus. Labai daug pažeidimų rastumėm. Du paskutiniai pastebėjimai. Aišku, pirmiausia, mes tikimės, kad Europos komisija pasiūlys pritaikyti septintąjį straipsnį, bet taip pat, aš manau, reikėtumėm priimti rezoliuciją ir mes, kaip Europos parlamentas, tokiu būdu apsimtumėm atsakomybę. Antras dalykas, kadangi pagal septintąjį straipsnį numatyto uh, mechanizmo pritaikymo galimybės susilpino Haideris ir įvykiai Austrijoje, uh, Aš labai tikiuosi, kad Europos parlamentas pasiūlys kitokį mechanizmą, kuris neišplauks iš krizės, kuris bus objektivus, kuriam pritars visos valstybės narės ir tikiuosi Europos komisija. Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas ir komisija e, vienas kitą rems. Pane Gomis, esu iš tokios valstybės, Portugalijos, kuri nepažeidė teisės viršenybės, bet kuriai buvo grasinama finansinėmis sankcijomis, įskaitant struktūrinių fondų tiekimo sustabdymą, įskaitant ir šiais metais, nes e, dešimtųjų procento dalių Portugalija netenkino, kaip kad numatyta reglamente finansinėme. O dabar kalbame apie Lenkiją, kurioje matome ES teisės viršenybės principų pažeidimų daugeliu sudėtingų rimtų būdų, tokių kaip teismų sistemos nepriklausomybė, pagrindinės žmogaus teisės, moterų teisės, lyčių lygybės pažeidimus, pabėgėlių pagrindinių teisų pažeidimus. E, jų tokių teisų tiesiog nesuteikiama. Aišku, viso to turbūt nebūtų įvykę Lenkijoje, jeigu Europos komisija būtų ėmusies veiksmų prieš Vengriją, kuri pirmoji labai betodariškai pažeidė teisės virsenybę, viršenybės principus uh, jau anksčiau. Aš pritariu, kad komisija turintis veiksmų Lenkijos atžvilgių, mes iš tiesų turime ne tik pereiti prie septinto straipsnio, bet ir pareikalauti, kad komisija elgtųsi drąsiai ir sustabdytų struktūrinių fondų tiekimą. O Lenkijagi iš struktūrinių fondų labai daug naudos gavo, labai tikslingai panaudojo tos fondus. Tačiau, jeigu teisės viršenybės nėra laikomasi Lenkijoje, struktūriniai fondai turi būti nebetiekiami, kol nebus atkurta teisėta tvarka. Mes tikimės, kad Europos komisija bus drasi ir e, komisiją tuose planuose paremsime. Čia kalbame ne tik apie Lenkiją, kaip kurie kolegos sakė, mes kalbame apie teisės viršenybę ir pagrindinius principus e, visoje Europos Sąjungoje. Ir kalbame visų vyrų ir moterų per solidarnų štydėjimą e, sukilusių Gdanskė vardu. Turime veikti. Dėkuoju, ponė pirmkė, aš norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė kai kurie kolegos dėl pernelik didelio spaudimo daromo Lenkijai. Aš norėčiau Jums priminti, kad Lenkija pasirašė Lisabonos sutartį, o kurioje yra nurodytos įvairios taisyklės ir procedūros, kurios turi būti taikomos, jei nesilaikoma tų taisyklių. Ir Europos komisija tiesiog atlieka savo darbą. Ir niekam nėra malonu uh, daryti tai, kas yra daroma šiuo metu. Mes turime kitų problemų, kurias norėtume spręsti. Ir šis klausimas nėra vien Lenkijos uh, uh, problema. Mes turime bendras taisyklės, Ir kaip ir pasakė komisijos vicepirmininkas, Lenkijos teismai nagrinėja bylas, kurios gali paveikti padėtį visoje vidaus rinkoje. Ir tą reikia aiškiai pasakyti. Ir būtent todėl negali kilti jokia grėsmė Lenkijos teismų nepriklausomumui. Bet yra ir kita problema Lenkijoje. Mes girdėjome, kad Lenkijos vyriausybė ne nori e, bendradarbiauti e, su Europos komisija, nenori dalyvauti oficialiame dialoge, kuris yra oficialios procedūros e, dalis. Ir todėl aš norėčiau kreiptis į kolegas, prašydamas jų užmėgsti ryšius su savo kolegomis Lenkijoje, tam, kad galima būtų vis dėlto pastumėti Lenkiją dialogo link. Dėkuoju, ponia Liumečiak. Ačiū, pana pirmininkas. Taip pat noriu padėkoti komisijos vicepirmininkui Timirmansui už jo ir komisijos likščiolinius veiksmus, taip pat Lenkijos žmonėms. Noriu pasakyti, kad e, tikrai žaviuosi jų drąsa e, sukilus 1980 metais, ta dvasia persikėlė į kitas Europos dalis, tas laisvės teisinės valstybės, e, teismų, žiniasklaidos e, nepriklausomybės troškimas e, prasidėjo būtent tuo metu ir mes tikrai labai džiaugiamės to sukilimu Lenkijoje ir iškovotą laisvę, tačiau dabar taip pat būtina apginti laisvę Lenkijoje, nes tie milijonai Lenkijos gyventojų išėjusių šią vasarą į gatves tikisi Europos solidarumo, nes grėsmė kyla tiek Lenkijos, tiek europinėms vertybėms, teisiniai valstybei, teismų nepriklausomumui kyla didžiulė grėsmė, apie tai jau buvo minėta ir komisijos vicepirmininkė Timermansai, aš mielai iš jūsų išgirščiau ir uh, aiškesnį vertinimą apie tai, kad Lenkijoje sistemingai yra paminamos europinės vertybės ir pažeidžiamas teisinės valstybės principas. Lenkijos vyriausybė nesilaiko valdžių atskirimo principo, e, greuna šio principu grindžiamą valdžios sistemą, taip pat moterų teisės nėra nepakankamai gerbiamos e, aplinkosauginiai aspektai, Bilavėžo gyrios skirtimas, apie tai Europos teisingumo teismas yra pareiškęs jau savo poziciją. Jeigu komisija nepradės procedūros pagal septintąjį sutarties straipsnį, tai manau, kad e, paprasčiausiai prarasime savo patikimumą. Nes uh, kaiminės valstybės dalyvaujančios stojimo ES procese e, tikisi, kad mes e, patys savo viduje laikysimės tų principų ir vertybių, kurių norime, kad jos laikytųsi. Ponas Foikt. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, ponas e, Timmermansas yra pasakęs, kad politiniam požiūrį mes neutralūs, vertinant teisinės valstybės principų laikymasi. Tačiau pasakykite iš tiesų, ko jūs norite. Komisija ir jūs šiuo metu įtakojate Lenkijos žiniasklaidą jau kelis mėnesius, mėginate paremti Lenkijos opoziciją ir tokiu būdu jūs prieštaraujate Lenkijos žmonių daugumos valiai. Aš nemanau, kad dabartinė Lenkijos vyriausybė buvo išrinkta ne demokratiškai, Lenkijoje kaip ir anksčiau egzistuoja laisvi demokratiniai rinkimai, e, kuriuose politinės partijos gali nepriklausomai kelti savo kandidatus. Taigi pasakykite, ko iš tikrųjų siekiate pakankamai aiškiai. Jūs iš tiesų norite sunaikinti Europoje nacionalinės valstybės mono kultūras ir būtent to jūs siekiate Lenkijoje. Jums nesvarbus kertami Belovežo gyrios medžiai. Jums svarbu, kad Lenkija vykdytų tokią migracijos politiką, kuri nei kuri šiuo metu nevykdo tokios politikos, kokios norėtų kitos ES valstybės ar komisija, tačiau Lenkijos vyriausybė atstovauja Lenkijos žmonių daugumos valiai, nes buvo išrinkta laisvose rinkimuose. Tokia yra situacija Lenkijoje. Aš tikrai nepalaikysiu pasiūlymo pradėti sutarties pažydimo procedūrą prieš Lenkiją, nes aš nematau tam jokios priežasties. Priešingai nei Vokietija. Lenkija yra laisva, nepriklausoma šalis, galinti nulemti, nuspręsti savo likimą ir savo žmonių ateitį. Always good to hear a spectrum of views. Visuomet yra įdomu išgirsti įvairių nuomonių. Aš pačioje posėdžio pradžioje pasakiau, pagal takydami 206 taisyklę mes galėsime leisti pasisakyti ne Libi komiteto nariams, bet tam, kad galėtume tai padaryti ir tam, kad vicepirmininkas pato galėtų atsakyti į jūsų pastabas, aš norėčiau kreiptis į nelibi komiteto narius, uh, prašydamas jų neviršyti vienos minutės savo pasisakymuose, nes jei jūs nepritartume tokiam mano prašymui, tuomet mes negalėtume jums sutikti žodžio. Ponas Čirnecki. A, po pierwsze zwracam uwagę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu pasakyti vieną dalyką. 2008 metais Europos komisija atsakydama į Lenkijos teisėjų užklausą pasakė, kad ji atsisako kištis į e, Lenkijos teismų vidaus reikalus. Tačiau dabar jūs pakeitėt savo nuomonę. Kodėl taip yra? Ar tai nėra dvigubų standartų taikymas? E, beje, yra ir kitų valstybių narių, kurioms e, čia atstovauja kolegos ir kurie šiandien jau pasisakė. Ir tose šalise buvo pritaikyti lygiai tokie pat sprendimai, kurių ėmėsi Lenkijos vyriausybė. Ir paskutinis, bet vis dėlto svarbus dalykas. Man atrodo, kad jums e, čia nerūpi faktai. Jūs kalbate apie mitus apie Lenkiją. Ir baigdamas nereikia čia kalbėti apie teisės viršinybės principą e, ir tuo viską aiškinti. Iš tikrųjų, jums tiesiog netinka, kad mes nenorime priimti migrantų. Ačiū, Klodai. Aš norėčiau Jums paaiškinti, kokie yra Lenkų socialiniai lūkesčiai. Geras atlyginimas yra be abejo svarbu, bet labai svarbu yra saugumas ir laisvė. 80 procentų žmonių Lenkijoje žino, kad mūsų narystė ES ir NATO yra būtina tam, kad jie galėtų kurti padorų gyvenimą. Vyriausybė pasirinko konflikto kelią. Aš norėčiau Jums priminti, kad Lenkija labai svariai prisidėjo prie intelektinių būdų, prie pokyčių Europoje. Ir mes be abejo turime gerbti e, Europos komisijos įgaliojimus. Nepamirškime, kad Lisabonos sutartį pasirašė ir ratifikavo valdančioji partija, kuri buvo tuo metu e, vyriausybėje. Ir sankcijos nubaus tik e, ne kaltuosius, o didžiąją daugumą Lenkų, kurie nori būti ES. Dėkoju. Lenkija yra demokratiška ir proeuropietiškai nusiteikusi šalis ir aš tikrai ne, nesuprantu, kodėl jūs bandote neikti tai. Jūs daug kalbėjote apie vertybės. Aš norėčiau jums priminti, kokias vertybės mes turime čia Europos Sąjungoje. Tai yra krikščioniškos vertybės. Jūs mums e, priminėte tai, ką sakė popiežius Jonas Paulius II. Jis sakė, kad e, Europai yra reikalinga Lenkija. Jūs minėjote ir solidarumo judėjimą. Aš norėčiau Jums, e, ponio komisarė, priminti, kad niekam nerūpia joks solidarumas, kai kalba eina apie dujotekio tiesimą Baltijos jūroje. Mes manome, matome, kad tiesiog stiprieji primta savo valią silpniesiems. Varšuvoje žmonės buvo uh, uh, išvaryti iš savo namų, tuomet, kai vyriausybėje buvo piliečių platformė. Uh, platformą. O kaip jūs reagavote mūsų susirūpinimą dėl Jugendplans Vokietijoje? Dėl, jums visiškai nerūpėjo tų vaikų, e, vaikų likimas. Jūs remiate tik tai socialistų ir, e, ir liberalų požiūrį. Kolegos, iki šiol elgėtės drausmingai ir prašau ir toliau e, elgtis taip pat. Ir dar kartą pakartoju, kad prašau kalbėti neilgiau nei po vieną minutę. Ponas Karski toliau. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Sądzę, że. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mes šiandien turėtume kalbėti apie tiesą apie faktus, todėl aš visiškai nesuprantu to, ką sakė ponas Timmermans. Jei norite kalbėti apie teismų reformų, tuomet aš ne, tu, turiu pasakyti, kad vieno dalyko aš visiškai nesuprantu. Nebuvo pasiūlyta jokio sprendimo, kuris nebūtų galėjęs pritaikyti, e, pritaikyti kitose šalyse. Jūs sakėte, kad jūs nenorite uh, kad e, e, Lenkijos teisėjams skambintų valdančiosios partijos e, lyderiai. Bet gal jūs galėtumėt pasikalbėti su ponu Tusku, gal jis galėtų jums papasakoti, kas vyko tuo met, kai jis buvo ministras pirmininkas. Nes ir žinoma, kad vienas žurnalistas iš pono Tusko gimtojo miesto paskambino vienam teisėjui ir apsimetė, kad jis atstovauja uh, Tuskui ir e, pasakė, kad jis nori, kad tam tikrą bylą nagrinėtų tam tikrą teisėjų kolegiją. Ir kasgi atsitiko? Teisėjų, teisėjų kolegija ir buvo paskirta tai bylai nagrinėti. Aš atsiprašau, bet e, aš prieštarauju tam, kas vyksta. Mes negalime čia dabar kalbėti apie kažkokia, kažkokius atskirus atvejus, anegdotinės situacijas. Uh, ne tam mes e, e, susirinkome. Pasisakė penki nelibi komiteto nariai ir aš manau, kad jau gana. Aš dėkoju kolegams, kurie pasisakė ir aš manau, kad mes parodome pakankamą lankstumą, takydami 206 taisyklę. Gal aš galėčiau dar pasisakyti? if you are listening to what I just said, we've taken from Jei girdėjote tai, ką aš pas, ką tik pasakiau, tuomet žinosite, kad aš jau pasakiau, kad penki nelibė komiteto nariai galėjo pasisakyti ir dabar mes norime suteikti laiko komisijos vicepirmininkui ponui Timirmansui sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. To... Ar visi girdėjote, ką aš pasakiau? Dabar aš noriu suteikti žodį komisijos vicepirmininkui. Prašau tylos. Mister. President. Um, I'm, not take, I'm not taking your point of order. Mr. Vice President, just go ahead. Prašau, komisijos vicepirmininkė, prašau tęsti. Da, da, da, formel, Frank Engel. Bet jūs suteikėte galimybę po Frankui Engeliui pasisakyti dėl posėdžio e, vedimo tvarkos. Aš dalyvauju šioje diskusijoje ir aš nesuprantu, kodėl jūs man negalite, net, galite suteikti galimybės pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Pone Jurikai, aš e, jums paaiškinu, kaip aš taikiau 206 taisyklę. E, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. 1980 metais e, aš buvau studentas ir puikiai prisimenu, kaip Lechas Valensa apgynė Europos vertybės. Aš labai gerai prisimenu, kaip 90-ame e, dešimtmetyje baigęs universitetą tarnavau kariuomenėje. Ir tuomet mums atrodė, kad Europos vizija yra amžina, kad e, niekas jos negalės sugriauti, kad e, mes pasiekėme jau stabilumo etapą ir solidarumo judėjimas ir Kata e, 57. Tai buvo judėjimai, kurie padėjo Europos svajoniai išgyventi. Ir be jų gal šiandien Europa atrodytų visiškai kitaip. Nes e, kad ir kas vadovautų Rusijai šiandien, ar kas jai vadovavo anksčiau, Rusijai buvo tikrai priimtina tai, kad Europa buvo suskaldyta. Mes kovojame už Europos vienybę. Vienybė pagrįsta bendromis vertybėmis, pagrįsta teisę. Europos vienybė pagrįsta pagarba teisai ir sutarčių laikymusi, tų sutarčių, kurias pasirašė vyriausybės ir patvirtino nacionaliniai parlamentai tary, komisijos pareiga yra užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi pasirašytų ratifikuotų sutarčių. Ši komisija rimtai vykdės šią pareigą, net jei politiškai tai gali būti nepaprastai sudėtinga. Aš teigiu, kad Lenkija šiandien turi daugiau suverenumo, daugiau laisvės turi saugesnės sienas nei kada nors praeitėje. Per pastarąjį tūkstantmetį pirmą kartą Lenkijos žmonės patys gali spręsti dėl savo likimo. Lenkija ilgą laiką buvo stumiama įvairių galingų kaimynų, jei Vokietija buvo stipri vienu laikotarpiu, tuomet jį pastumėdavo sieną 300 km į rytus, jei Rusija buvo stipri, tuomet tą darydavo iš rytų. Šiandien situacija yra kitokia. Žmonės sako, kad ES nori atimti iš Lenkijos suverenumą. Bet ne, mes gražinome Lenkijai tą suverenumą, kurio jie neturėjo ilgus šimtmečius. Ir mes visi. Ir aš pirmiausia, negaliu įsivaizduoti sėkmingos ES be klestinčios uh, ir tikrai ES integruotos Lenkijos. Kai kalbame šiandien apie Lenkiją, mes kalbame apie mūsų žemynų likimą, apie Europos likimą. Kalbame ne vien apie Lenkiją. Ir noriu tą pasakyti labai aiškiai kad būtų aiškus bendras kontekstas, nes būtent taip aš suvokiu šią situaciją, nes ji yra nepaprastai rimta. Tie, kas teigia, kad komisija neteisingai interpretuoja įvykius, norėčiau Jums priminti, kad mūsų nuomonė yra lygiai tokia pat kaip ir Venecijos komisijos, kuri ištyrė situaciją Lenkijos vyriausybės prašymo. Taigi Lenkijos vyriausybė paprašė, kad Venecijos komisija atliktų analizę ir po to, kai tos analizės rezultatai jai nepatiko, ji nusprendė juos ignoruoti. Taigi, atkreipkite dėmesį į tai, kad ne, ve, ne vien mes esame susirūpinę. Ir dar vieną dalyką noriu pasakyti, kad kai gegužės mėnesį taryboje mes kalbėjome padėtį Lenkijoje, dauguma valstybių narių pritarė komisijos pozicijai ir daug kas apie tai pamiršta. Nėra taip, kad tiesiog komisija vieni, čia kažkaip viena ėmėsi kažkokiu veiksmu. Ne, Europos parlamentas pritarė mūsų požiūriui. Ir mes norime įspręsti situaciją. Mes gavome Lenkijos vyriausybės atsakymus ir mes juos sureaguosime. Bet aš norėčiau taip pat atsakyti kai kurias šiandien išsakytas pastabas. Prašau, netikėkite tuo, kad a, teigiama, kad kitose šalise galima būtų pritaikyti tokius pat sprendimus. Nėra ne vienos valstybės narės, kurioje teisingumo ministras be jokių argumentų savo valia tiesiog galėtų atstatydinti teisėją. Kai mes e, pateikėme kokius nors faktus, o kas nors iš salės reikia, kad tai yra netiesa, aš nu galiu jums tik pasakyti, pat pažiūrėkite į tuos faktus, pasižiūrėkite į tekstą. Mes parašėme savo rekomendaciją, suformuluodami ją labai įsamei. Lenkijos vyriausybė atsiuntė mums du laiškus, prašydama paaiškinimus. Mes iš karto sureagavome tuos laiškus, pateikdami įsamesnius paaiškinimus. Paskaitykite tuos tekstus. Man atrodo, kad yra įdomu, gal net ironiška, tai, kad nuolat reikalaujama a, pagarbos Ir be abejo, tai yra visiškai pateisinamas reikalavimas. Bet mes pagarbos iš jūsų nesulaukime. Mes esame atviri dialogui. Ir man tikrai nerūpia, jei kas nors e, man e, teigia, kad aš esu kvailas, kas nors mane puola mane asmeniškai. Man tai visiškai nerūpia, todėl kad aš manau, kad šis klausimas yra gyvybiškai svarbus Europos ateičiai. Bet ateis laikas, kai mes turėsime pasirinkti. Ar mums pamiršti apie tai, kas vyksta, dėl to, kad politiškai tas klausimas yra labai sudėtingas, ar mes turime pritaikyti priemonės, kurias turime. Ir aš galiu jums šiandien pasakyti, kad visiems būtų labai aišku, kad jokiomis aplinkybėmis mes neatsisakysime uh, savo pozicijos dėl to, kad ji yra politiškai sudėtinga. Todėl, kad negalime uh, susitaikyti su padėtimi, kai uh, kyla grėsmė valdžių padalymo principui. Kaip aš sakiau savo įžanginėje kalboje ir noriu tą pakartoti, nes buvo pateikti keli klausimai apie tai ir tą noriu labai aiškiai pasakyti. Ne tik esminės svarbos teisinės valstybės principas, bet ir Visas ES deramas funkcionavimas priklauso nuo teismų nepriklausomumo ir nuo deramo valdžių galių val, uh, e, padalymo. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir valstybės narės negali nepaisyti šių principų. Štai apie ką šiandien eina kalba. Ir noriu dabar aiškiai pasakyti dar vieną dalyką. Galiausiai Lenkijos linkimą gali spręsti tik Lenkijos žmonės. Niekas kitas. Mes to negalime padaryti. Bet mes galime ir privalome daryti štai ką. Turime pasakyti, kad mes manome, kad sutartis, kurias pasirašė ir ratifikavo valstybės narės, yra pažeidinėjamos. Ir kai taip yra, mes turime tą pasakyti. Jei to nedarytume, mes nevykdytume savo pareigo, pareigų. Aš kaip komisijos atstovas, kaip komisijos narys privalau tą pasakyti. Šis klausimas, noriu tą pasakyti labai aiškiai, nėra susijęs su mano asmeniu. Kai aš kalbu komisijos vardu, svarbu yra suprasti, kad aš atstovauju vieningai komisijos nuomoniai. Ir tai, ką aš sakau, atspindi daugybės valstybių narių nuomonę. Ir išklausęs jūs visus šiandien, taip pat galiu pasakyti, kad man atrodo, kad aš dėstau taip pat ir Europos parlamento daugumos nuomonę. Šiandien dėkoju. Thank you very much, First Vice President. And... Ačiū komisijos vicepirmininkui. Šis svarbus klausimas bus aptatas per koordinatorių posėdį. Taigi dar kartą dėkoju Jums už įženginę kalbą ir atsakymus į klausimus. Dėkoju komiteto nariams už drausmę. Ir dabar tęsime savo posėdį.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 jūsų teisės e, sutrumpinti ne komiteto narių kalbėtojų sąrašą, tačiau problema yra ta, kad jūs paskelbėte, kad visi parlamento nariai, kurie nepriklauso lybė komitetui, paprašė žodžio, gaus žodį. Aš tik noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad profesorius Kasnodėmskis paprašė žodžio diskusijų pradžioje, tačiau žodžio negavo. Aš labai prašau, kaip ir e, Frankas Engelis, kadangi turiu tokią teisę, visiems sudaryti vienodas sąlygas, pasisakyti ir dalyvauti diskusijos. Ačiū ponė Jūrikai dėl jūsų pasakymo, dėl vedimo tvarkos aš leidau pasisakyti penkiems nelybė komiteto nariams ir aš manau, kad pasielgiau pakankamai šmintingai, palikdamas pakankamai laiko pirmajam vicepirmininkui atsakyti į užduotus klausimus. Jeigu būtume leidę pasisakyti didesniam skaičiu ne komiteto narių, tai būtų mums pritrūkę laiko atsakymams. Tačiau dėkoju už jūsų pastabą dėl vedimo tvarkos. Kolegos, dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra skaitmeninė priekybos strategija. Mažiau ginčytės klausimas, jeigu visi Esate pasirengę, noriu pasakyti, kad Inte komitetas e, rengės prašymą savo iniciatyvą Marytė Šakė. Alde frakcijos narė yra pranešėja ir Libė koordinatoriai nusprendė gruodžio 12 dieną, kad Libė turėtų parengti savo nuomonę dėl šio pranešimo, e, dėl duomenų apsaugos, e, adekvačių sprendimų susijusių su duomenimis naudojimo Taip pat turint omenyje, kad rengiamasi 11 e, sustikimų ministerijų lygmenyje pasaulio prekybos organizacijos ir jame bus skirimas dėmesys elektroniniai prekybai skaitiniams klausimams, tai šiandien Angelika Mliner yra mūsų nuomonės e, refte ir ji dabar galės pristatyti savo nuomonę. Angelika, prašau, ačiū. Dabar grįžtame prie įprastos darbo tvarkos po pakankamai energingos diskusijos, tikiuosi visi galėsime šiek tiek nusiraminti. Duomenų perdavimas e, tarp valstybinis vyksta kiekvieną dieną ir juo naudojasi įvairios dydžio europinės kompanijos. Prieš 15 metų e, tie procesai praktiškai nevykdavo, o dabar duomenys elektroninė prekyba daro didelę įtaką bendro vidaus produkto augimui ir dėl to keičiasi prekybos koncepcija. Šiuo metu 3 ketvirtadaliai e, prekybos e, vyksta įprastu būdu, tačiau didėja ir elektroninės prekybos dalis. Todėl e, būtina atitinkamai pritaikyti ir teisės aktus valstybėse narėse. Taip nevyksta ir mes susidurėme ES kaip vertybių bendryje su atitinkamais iššūkiais. Mums būtina siekti nustatyti pasaulyje galiojančius pačios aukščiausios prabos standartus. Taigi būtina siekti, kad būtų visame pasaulyje laikomasi europinių duomenų apsaugos ir privatumo standartų. ES duomenų apsaugos teisės aktai jau dabar leidžia laisvai keistis duomenimis e, su trečiosiomis šalimis, nevertinant koks yra jose duomenų apsaugos lygis, taigi dabar e, siūloma e, pasitelkti dvi papildomas priemonės, kad asmeniais duomenys e, būtų, kad asmeniais duomenimis būtų lengviau keičiamasi. Taigi mes turime nepamiršti, kad es taisyklės dėl asmens duomenų perdavimo gali uždrausti perduoti asmenius duomenis sutinkoms trečiosioms šalims, jeigu juose nėra laikomasi ES adekvatumo standartų. Taip pat e, turi būti laikomasi kitų papildomų e, nuostatų ir reikalavimų trečiosios šalise susijusių su duomenų apdarojimu ir naudojimu. Taigi, Noriu dabar užduoti du klausimus Europos duomenų apsaugos pareigūnui ir paprašyčiau jo atsakyti šios klausimus. Pirmiausia, noriu paklausti, koks manomas aukščiausias asmens duomenų apsaugos lygis prekybos susitarimuose ir, ir e, kokie turėtų būti e, keitimosi duomenimis ir adekvatumo sprendimai gyvendinami, kad būtų pagerinamas duomenų apsaugos lygis. E, dabar leis pasakyti šešėliams pranešėjams. E, pirmasis Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbės ponė Mecolai, pavaduoja poną Radą. <clears throat> Ačiū. Pirmininkė pavaduoju šešėlį pranešėją Emilį Radą. Jis mano, kad interneto technologijos skaitmeninimas e, daro įtaką kiekvienam mūsų gyvenimo aspektui, mūsų kasdieniniai veiklai ir profesiniai veiklai. E, duomenys generavo per pastarosius keletą metų milijardinės apyvartas, nepaisant to, kad dėl finansų krizės e, įprastinės prekybos apimtis mažėja, e, duomenų prekybos apimtis ir toliau didėja. Teisės aktai netitinka šios tikros, kai kurios valstybės naudojasi protekcionistinėmis priemonėmis tam, kad įgautų konkurencinį pranašumą. Dėl to e, pasaulinių duomenų srautų dezintegracija kenkia Europos verslui. Europos liaudės partijos frakcija vertina e, tarp valstybinį keitimąsi duomenimis ir duomenų srautus kaip labai svarbu reiškinį būsimai ES ekonomikai, tačiau būtina užtikrinti, kad visame pasaulyje būtų laikomasi mūsų duomenų apsaugos standartų ir mes turime siekti, kad visame pasaulyje būtų patvirtintos tokios taisyklės įvairiose skaitminės ekonomikos tarptautiniuose forumuose, kuri atitiktų ES nuostatas tam, kad būtų galima palengvinti duomenų srautų judėjimą į trečiasis šalis, būtina komisija ir toliau diskutuoti su tarptautiniais partneriais dėl atitinkamų adekvačių sprendimų. Šešėlis pranešėjas mano, kad ši nuomonė prisidės prie tolesnių diskusijų ES lygmenių ir jis nekantriai laukia galimybės bendrabiauti su pranešėja ir šešėnės pranešėjais, kad šie tikslai būtų pasiekti. Ačiū, ponė Grapinė, Suslys demokratų frakcijos vardu. Šešėnė pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuo pat pradžių, manau, būtina pasakyti, kad lygio komitetui buvo privalu rengti nuomonę šio klausimu, nes vertindami sutarčių nuostatas, apie kurias šį rytą pakankamai daug diskutuojame, matome, kad be mūsų vertybių sklaidos ir būtinybės padėti mažiau, mažiau įsivyšinčiam šalims mes taip pat turėtume siekti pagarbos aplinkosauginiams standartams ir pagarbos žmogaus teisėms. Taigi mūsų komiteto nuomonė tikrai yra būtina. Taip pat ir šiuo klausimu. Noriu pabrėžti, kad visi prekybos susitarimai ir ES prekybos politika gali tapti labai galinga priemonė stiprinant žmogaus teisės trečiose šalyse, jeigu tie prekybos susitarimai e, būtų pasirašomis skaidrus, grindžiami etikos principais ir nebūtų naudingi nei viena iš pasirašančių šalių arba nesuteiktų privalumo. Aš e, iš tiesų nuoširdžiai tikiu vystamąją užsienio politiką. Mes tikrai galime pateikti daug pavyzdžių apie žmogaus teisų pažeidimus tarptautinėje tiekimo grandinėje, prekybos politikoje, požiūryje į smulkų verslą. Manau, kad šis pranešimas savo iniciatyvą turėtų atnešti konkrečių rezultatų ir tikiuosi, kad tie rezultatai mums įdėjus pastangų atsiras. Skaitminė revoliucija iškėlė naujus klausimus susijusius su vartotojų apsaugas, mes duomenų apsaugą tiek ES, tiek tarptautiniu lygiu. Manau, kad tiek parlamentas, tiek komisija turėtų dėti pastangas, kad būtų apsaugotos pagrindinės ES piliečių teisės, teisė į asmenį gyvenimą ir taip toliau. Visi sulaukime klausimų iš savo rinkėjų dėl tos galiojančios asmens duomenų apsaugos sistemos. Manau, kad turėtume patvirtinti atitinkamas elektroninės priekybos ir tarp valstybinio keitimas asmens duomenimis taisyklės tam, kad saugotume duomenų privatumą, konfidencialumą mes turime žengti į priekį, o ne atgal privalome ir toliau vystyti elektroninę prekybą, tarptautinę prekybą, tačiau kartu turime kurti ir atitinkamą apsaugos sistemą. ES privalo užtikrinti, kad mūsų partneriai laikytųsi tų pačių taisyklių ir įsipareigojimų, kaip ir mes šioje srityje. Aš kalbėjau apie TTIP, CETA, prekybos sustarimus ir visus kitus prekybos sustarimus, dėl kurių yra deramasi. Manau, kad ES valstybės narės turėtų siekti savo naudos iš šių prekybos susitarimų, tačiau taip pat turėtume laikytis labai griežtos pozicijos, nukreiptos prieš nesažiningą praktiką, prieš dempingą. Ir žinoma, dar viena problema yra korupcija, ypač uh, skurdesnėse šalise. Manau, kad galiausiai prekybos susitarimas galėtume pasinaudoti tiek kovodami su skurdu, tiek ir su korupcija. Būtent dėl to kartu su socialistų frakcija mes bandome prisidėti prie šio prašymo rengimo ir tikiuosi, kad galtinis rezultatas bus pakankamai geras. Ir frakcijos vadovas Daltonas. Ačiū pirmininkė ir dėkuoju e, Jums ir šešėlinėms pranešė ir šešėlinėms pranešėms už atliktą darbą. Dėl imko nuomonės noriu šiek tiek komentarų išsakyti, nes e, skaitmeninių paslaugų vartotams labai rūpi. Aš e, libe kompetencijai neskirsiu daug dėmesio. ECR frakcija pritarė komisijos siekiui palengvinti skaitmeninę priekybą ir sveikina darbą, kuris jau nuveikta šioje srityje. Augimo potencialas čia milžiniškas ir Europa yra turbūt didžiausia skaitmeninių paslaugų eksportuotoja. Žinant šių paslaugų masą, mes turime išlikti aktyvus ir skatinti inovacijas ir kovoti už lyderių poziciją skaitmeninėme pasaulyje. Kaip pane Grapinė sakė, priekyba visus praturtina ir neturtingą pasaulį, ir turtingasias valstybės dar labiau praturtina. E, tai yra teisinga. Pagrindinis iššūkis yra, kaip užtikrinsime domenų apsaugos taisyklių laikymas ir įgyvendimą visame pasaulyje, bet tuo pat metu, kaip užtikrinsime laisvas menų judėjimą. Negalime skaitmeninės apsaugos taisyklių sušvelninti, niekas šito nesiūlo, bet laisvas asmenų judėjimas turėtų būti garantuotas. Tai yra vienas iš svarbiausių veiksnių, e, turint reikalingų skaitmeniai prekybai skatinti. Dar vienas komentaras. Laisvos priekybos sutartys nėra geriausias būdas laisvam asmenų judėjimui sureguliuoti. E, pirmiausia, todėl, kad tos priekybos sutartys negali būti keičiamos, jos nustatytos ir išlieka visiems laikams tokios, kokios yra. Ir dėl tos priežasties aš manau, ir mes AKR frakcija manome, kad e, specialios pritaikytos sutartys tam turi būti sukurtos uh, kaip ir Junktinio Amerikos valstybių asmens duomenų apsaugos e, įstatymas bei panašus Japonijos įstatymai, turėtumėm skatinti Europos komisiją e, susitarti dėl adekvatumo sutarčių visame pasaulyje. Tai, e, kiek žinau, Libe komitetui labai aktualu ir būtų labai stiprus pliusas, jeigu mes tą propaguotume, nes negalime leisti, kad duomenų uh, apsauga e, leistų blokuoti, pradėtų blokuoti prekybą, tai yra nereikalinga. Tačiau, mano nuomonė, išeitis yra ir Europos komisija tuo klausimu dirba, mes galime ir toliau e, tą e, palaikyti. Džiaugiuosi, kad rengiamas pranešimas ir esu pasirengęs bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Žaliųjų vardu ponas Olbrecht. Mm. Ačiū. Aš didelę dalimi pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl domino apsaugos bendrai ir dėl skaitmeninės priekybos. Aš manau, kad reikėtų nustatyti pagrindinius principus, kaip e, šią temą spręsime, galvodami ne tik apie artėjančias dvišalės sutartis, bet ir apie pasaulio priekybos organizacijos artėjančius aukšto lygio susitikimus šių metų pabaigoje. Elektroninė priekyba bus viena iš pagrindinių temų ir mes, ES, turėtume suformuoti savo poziciją. Būkime aktyvus, o ne tik reaguokime į tai, ką jau kiti pasiūlo. Be abejo, nuomonės e, šią temą skiriasi, ypač e, jeigu galvojame apie tai, kaip elgti su domeno apsauga. ES E, savaime laikosi kitokios pozicijos negu, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos, nes ES domenų apsauga yra pagrindinė teisė. Todėl aš visiškai sutinku su ponu Dodson. Mums mes pasielgtume neteisingai, jeigu domenų apsaugai trauktume priekybos sutartis. Tai yra pagrindinė teisė ir mes negalime ją prekiauti e, bet turėtume stengtis, kad ir trečiosios valstybės, trečio, e, pas, pasiektų mūsų duomenų apsaugos lygmenį ir tada nekalbėtumėm apie duomenų apsaugą kaip laisvos priekybos klausimą, bet apie priekybos vyktimą dėl to, kad duomenų apsaugos rytyje pasiekti tam tikri standartai ir jų yra laikomas. Europos komisija apie tai kalba. Rezoliucijose, pas, m, kurias mes rengiame, yra kalbėta ir apie TTIP dėrybas, ir apie e, setą dėrybas. Ir e, ten e, yra aiškiai parašyta, kad adekvatumo sutartys yra pagrindinis prioritetas. Jeigu jų negalime pasirašyti, tada turime kitaip apibriežti šiuos klausimus priekybos sutartyse. E, Domenų apsauga turi visuomet būti įrašyta į horizontaliuosius straipsnius, kurie apima visą asmens duomenų apsaugą. Jokių sąlygų negali būti keliama. Mes turime asmeninius duomenis apsaugoti, bet taip pat turėtume pareikšti, kad negali egzistuoti nepagristų duomenų perdavimų e, kitose valstybėse mūsų partnerėse. Ir šiandien pagal GATS taisyklės pavyzdžiui, duomenų apsaugos standartai negali būti naudojami kitiems tikslams, e, kitiems kieslams. Visais atvejais, kai nėra sprendimo dėl duomenų apsaugos adekvatumo, turėtumėm kalbėti apie atskirą horizontalų straipsnį. Aš nemanau, kad uh, Dėl to kils daug prieštaravimų, nes yra pasiektas platus susitarimas dėl rezoliucijų tą temą. Tačiau man atrodo, kad svarbu tai kartoti daug kartų, kad mūsų pozicija būtų labai aiški mūsų dėrybų partneriams ir kad jie suprastų, kad tai mums yra svarbu. Ana Gomes. Aš nemanau, kad turime būti naivus, naivus ir e, įsivaizduoti, kad visa prekyba graži puikiai ir tarnauja visiems. Mes kalbame apie sąžiningą prekybą, nes jeigu prekyba yra nesažininga, tai ji praturtina tik tai galinguosius ir nuskurdina vargšus. Dabar kitas ir vyksta. Baikime tą nesąmonę ir baikime kalbėti, kad prekyba yra puiku. Mūsų darbas yra pasirūpinti, kad prekyba būtų teisinga ir sąžininga visų atžvilgių, skaitant ir pačios ES viduje. E, čia aš norėčiau pasakyti, kad iš tiesų sutinku, jog duomenų apsauga nėra tik tai pagrindinė teisė. Iš esmės tai yra operacijų saugumo garantas. Jeigu mes norime skatinti prekybą, turime skatinti duomenų apsaugą, nes kitaip nebus pasitikima prekybos operacijomis. Taigi, tai yra labai svarbi priemonė greta to, kad tai yra pagrindinė teisė, kaip kad yra mums ES. Ne visi pasaulyje taip masto, ypač amerikiečiai. O aš savo ruoštų komisijos atstovų norėčiau paklausti. Ar galime ir toliau kalbėti apie skaitmeninės priekybos palengvinimą? Ogi su tokia mes dabar priekybą gyvename vis daugiau ir daugiau. Jeigu mes nekreipiame dėmesio į pinigų plovimo grėsmę, skaitmeninė prekyba pinigų plovimą palengvina. Jeigu mes pripažįstame, kad kyla grėsmė sąžininga mokesčių mokėjimui, šis rytis ES valstybėse narėse skaitmeninės priekybos atžvilgių nėra dar sutvarkyta, nes nepakanka saugiklinių reglamentų. Ir dabar aš galvoju, pavyzdžiui, apie bitkoinus, apie virtualią valiutą. Matome, kad ES, kai kurio jos veikėjai, labai džiaugiasi tuo, kad, pavyzdžiui, Estija pradėjo naudoti virtualią valiutą. Kas tai yra? Ar tai nėra pinigų plovimo priemonė? Ar tai nėra organizuoto nusikalstamumo finansavimo priemonė? E, atimant mokesčius iš mūsų valstybių, Tas rytis yra nereguliuojama. Ką mes apie tai galvojame? Mes kalbamgi apie visus fintech ir kitus pokyčius. Ar galim ir toliau leisti tokiems dalykams egzistuoti, jeigu siekiame palengventi priekybą sąžiningai ir teisingai? Okay, thanks, Anna. Ačiū, Ana. 11 val. balsuosime, todėl dabar tik tai EDPS Mr. Lim, please. Yeah, uh, thank you, uh, Mr. Ponas Lin. Ačiū pirmininkė. Atsakant į pirmąjį klausimą. Mes manome, kad domenų apsauga ir ES piliečių teisės turėtų būti geriau apsaugotos, kaip uh, kad e, savo metinėje kalboje 16 metais Junkeris sakė. E, Duomenų apsauga yra neginčitina pagrindinė teisė. Apie tai, kad e, duomenų apsauga turėtų būti rašyta į priekybos sutartis. Mes pasakome už horizontalaus straipsnio taikymą, horizontalaus straipsnio taikymą kad ES teisė iš tiesų būtų įgyvendinama. Taigi ir mes pasisakom už adekvatumo priemonės Atsakant į antrąjį klausimą, kaip mes dalyvaujame prekybos dėrybose. Prekybos dėrybų kontekste Europos duomenų apsaugos pareigūnas e, nėra atsakingas, tai yra ne mūsų kompetencijos klausimas. Anksčiau, kai būdavo su EDPS, būdavo taramasi ankstyvajame etape. Taip e, su vidaus reikalų generaliniu direktoratu tardavomės. Mūsų tarnyba e, ribodavo duomenų, dokumentų e, viešumą, bet vyko tarimas, tariko, e, pasirinkimo konsultacijos. 2010 m. vasario mėnesį EDPS paskelbė nuomonę savo iniciatyvą aktą kont dėrybų kontekste. 40, e, mūsų reglamento 49 straipsnio antros dalies pagrindų nuo 2012 metais, po to, kai buvo paskelbtas aktą projektas, EDPS paskelbė antrąją nuomonę savo iniciatyvą. O pastaruoju metu e, priekybos generalinis direktoratas paskelbė savo koncepcinį dokumentą, su EDPS nebuvo tartasi faktiškai, tik neformaliai buvo kalbama. Taip atsitiko todėl, kad valstybės narės mus įspėjo. Atsiprašau, mes sužinojome apie dokumentą tik todėl, kad valstybės narės mus įspėjo. Būtų labai gerai, jeigu EDPS vaidmo būtų aiškiau apibrieštas. Uh, E, parlamentarų tarpę. Mes tada galėtume aiškiau prisidėti prie domenų apsaugos teisės aktų rengimo. Ačiū toliau, ponė Leinart, e, apibendrinti. Ačiū iškeitimąsi nuomonėmis. Mes e, jau pradėjome susitikimus su interesuotomis pusėmis. Aš tikiuosi gero bendradarbiavimo su jumis, matau, kad problemų išlieka. Bet kaip jau mano kolegos sakė, esame suinteresuoti, kad parlamentas parengtų gerą poziciją, kuriai pritartų didelė dauguma. Ir aš tikiuosi, kad galėsiu gerai bendradarbiauti su šešėliniais pranešiais. Ačiū. Labai geras pasikeitimas nuomonėmis. Nuomonės vartysime rugsėjo 25 dieną. Pakeitimus galima tenkti, teikti iki 28.18 valandos. O inta komiteto balsavimas numatytas lapkričio 22-23 dienomis. Dabar 10 minučių pertrauka, nes 11 val. balsuosime pasirenkite savo korteles. Colleagues, uh, please uh, take your seats. Gerbėjai kolegos, prašau susėsti, mes netrukus pradėsime. Chairman, Pone pirmininkė, gal galėtume pradėti darbą? Yes, um, yes, we will. Taip, taip, tuoj pradėsime. Kolegos, kai visi susėsite, tuomet ir galėsime pradėti balsuoti. Prašau visų susėsti tam, kad galima būtų pradėti balsuoti. Dėkoju. Okay, colleagues. Gerai, kolegos. Okay. So we begin... Na kągi. Ponas Ježik parengė du pranešimus. Pirmiausia, mes turėsime balsuoti dėl nuomonės dėl ES 2018 metų finansinių metų bendrojo biudžeto. Na kągi, aš suprantu, kad po vasaros atostogų daug apie ką norisi pasikalbėti. Ar visi esat pasiruošę dabar? Tu tai visuomet esi pasiruošęs. It's what? Oh, okay. Uh, okay. Okay, colleagues, everyone's ready. Na kągi, kolegos, e, taip e, visi jau esame pasiruošę ir daug kas nori pradėti balsuoti netrukus. E, taigi, pirmiausia, balsuosime dėl ES 2018 metų finansinių metų bendro biudžeto uh, nuomonės projekto, kurį parengė panas Ježek. Pirma, pastraipa, pirmasis kompromisas, prašau balsuoti. Summer, but... Taip, aš žinau, kad vasara buvo labai ilga, bet mes turėtume vis dėlto balsuoti. Tiesiog paspauskite žaliai mygtuką piršteliu. Gerai, dabar viskas, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kolegas antrasis A kompromisas, prašau balsuoti. Okay, everyone's quite slow today. Taip labai lietai šiandien mes dirbame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau antrasis B kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas. Balsuojame. Amendment 11. Vienuoliktasis pakeitimas. Amendment 11. The vote is closed. Balsavimas baigtas. atmesta. Iš tikrųjų, po ilgos vasaros visi yra atsipalaidavę. 11 pakeitimas, pirmoji dalis, balsuojame. 12 pakeitimo pirmoji dalis. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 12 pakeitimo antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tryliktasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, keturioliktasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penkioliktasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aštuonioliktasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Devynioliktasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečiasis kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 30 pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkas. Gerai, palaukite. Dabar balsuojame dėl 26 pakeitimo. Balsuojame. 26 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 27 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 28 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 29 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 30 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 31 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau ketvirtasis kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 39 pakeitimas toliau. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 40 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 41 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 42 toliau. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 43. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 44 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 45 pakeitimas, pirmoji dalis. Atsiprašau, sako pirmininkės, antroji dalis. Ne, vis dėlto pirmoji dalis. Kolegos, atsiprašau. 45 pakeitimo pirmoji dalis. Balsuojame. Pirmoji dalis dabar. Atsiprašau. Jau antrą kartą suklydau šiandien. Balsavimas baigtas. Atmesta. 45 pakeitimo antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 45 pakeitimo trečioji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 46 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 48 pakeitimo pirmoji dalis. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 48 pakeitimo antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su visais patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 40 balsavo už, 9 prieš ir niekas nesusilaikė. Taigi sveikiname pranešėją. Dabar pereiname prie galutinio balsavimo sąrašo dėl pakeitimų 2018 m. bendrajam biudžetui. Pranešėjas yra ponas Ježek. E, biudžeto pakeitimai. Pirmiausia, lybė 6024. Balsuojame. Kolegos, e, kai kam neaišku, dėl ko mes balsuojame. Balsuojame dėl uh, lybė brūkšnys 6024 pakeitimo. Balsavimas dabar baigtas patvirtinta. Toliau lybė, brūkšniai 6021. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau lybė, brūkšnis e, 6001. Balsuojame. Baigtas balsavimas. Patvirtinta. Toliau lybė brūkšnis 6002. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau lybė 6003. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 6012. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 60-36 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 60-48 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 60-13 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 60-26 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 6032 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 6034 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 6037 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 60-33 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 60-43 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 60-45 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 60-18 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 60-47 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 60-25. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 60-27. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 60-30. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pirmasis kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antrasis kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 60-20. Balsuojame. Atsiprašau, kolegos. Pirmiausia, turime balsuoti dėl 6035 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 6020 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 6004 balsuojame. Pasavimas baigtas. Patvirtinta. 6005 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 6006 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 60.07. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 60.14. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 60.08. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 60-20 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 60-09 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 60-10 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 60-29 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 60 60-23 balsuojame. Balsuojame dabar dėl pakeitimo 6023. Balsavimas baigtas. Toliau 6042. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 6044. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas patvirtinta. 60-46 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 60-17 ir 60-51 identiški. Balsuojame dėl šių dviejų pakeitimų. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 60-50 Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 6016 ir 6049. Balsuojame. Yra tapatus pakeitimai. Balsavimas baigtas. Patvirtinta galutinis balsavimas bus vardinės balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 41 balsavus už, 9 balsavus prieš. Ir niekas nesusilaikė per balsavimą. Taigi sveikiname poną Ježek. Na kągi, kolegos, baigėme balsuoti. Ar dar kas nors norėtų aptarti kokius nors klausimus? Išskyrus tai, kad jau baigėsi vasaros atostogas, na kągi dėkoju visiems už kantrybę, kitas mūsų mūsų sudės vyks rugsėjo ketvirtą dieną ir prisidės 15 valandą. Dėkoju.